Ačiū kolegos, dabar periname prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Pirmas pranešimas yra RTUK pranešimas, ponia Šoidrova. Žodis jums. Madam Šoidrova, just a moment, please. Ponia Šoidrova, pala, paprašysiu palaukti minutėlę kolegos. Ačiū. Dabar vyks paaiškinimai dėl balsavimo, taigi prašau tylos salėje. Pane Šoidrova, prašom. Za udělení slova, paní místopředsedkyně.